Państwa, dobrnęliśmy do końca pytań. Chciałbym... Prieartėjome prie klausimų pabaigos. Noriu padėkoti visiems, kurie klausimus uždavė. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems šiame posėdėje. Mums puikiai mm, sekėsi laikytis e, laiko limito, tik penki nariai viršio pasakymo laiką ir už tai esu labai dėkingas. Taip pat e, labai dėkoju paskirtam kandidatui į komisijos narius už tai, kad jis labai išsamei atsakė į mūsų klausimus. Uh, Ir dabar norėčiau jam suteikti žodį baigiamosiams pastaboms, bet prieš tai dar noriu e, paminėti keletą aktualių dalykų, kurie galbūt nebūtinai patenka tiesiogiai į šio komiteto e, kompetencijų sritį, bet vis tik tai aš noriu paminėti, tai yra problemos anklaudos srityje, kurios yra tikrai labai svarbios ir įtakoja kaimo e, vietovių plėtrą ir tokie socialiniai aspektai kaip e, gyventojų senėjimas, skurdas, e, tai irgi socialinė politika, kuri nepatenka į mūsų kompetenciją, bet Horizontas 2020, pavyzdžiui, irgi buvo paminėtas. Taip pat buvo paminėti tokie klausimai kaip maisto kokybė ar apsirūpinimas maistu, maisto saugumas irgi nepatenka į mūsų e, portfelį. Taip pat išorniai aspektai, išorės politika, išorės aspektas, taip pat priekybos poveikis žemės ūkiui. Manau, kad tikrai e, mūsų požiūriai yra labai panašus, taigi tai yra geras ženklas galvojant apie būsimą bendradarbiavimą. O dabar, kaip aš jau sakiau, būsimam komisarui suteiksiu žodį, kad jis galėtų tarti baigiamasias pastabas. Penkias minutės jums skirsime. Prašom. Uh, Chairman, uh, honorable... Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, noriu padėkoti jums už uh, jūsų griežtus klausimus. Uh, tikrai buvo intensyvus rytas. Dėkuoju Jums už bendradarbiavimą. Baigiant, norėčiau pasakyti, kad aš rimtai žiūriu į galimybę tapti e, komisijos nariu. Man atrodo, žemės ūkis yra labai svarbu Europos Sąjungai. Mūsų teritorijos labai smarkiai skiriasi, mūsų gamyba, ką gaminame, skiriasi, mūsų ūkių bendruomenės, ūkininkų bendruomenės, e, landšaftas yra labai skirtingas. Tačiau šie kontrastai yra ir Europos stiprybė, kaip ir medžiaga su įvairiomis gėjomis. Europos žemės ūkis stipri, yra stiprus būtent dėl tos įvairovės. Tačiau čia taip pat yra neribotos galimybės augimui, vystimusi darbo vietoms, patenkinti rinkos poreikius tiek viduje, tiek už ES ribų. Mūsų stiprybė yra mūsų standartuose, pasaulinio lygio standartuose tuomet, kai kylančios rinkos nori maisto, kurio galėtų pasitikėti, tai Europa gali būtent patenkinti šį poreikį. Ir tie aiškus įgyvendinami standartai sustiprina ir ūkininkavimą kaip profesiją, kurią verta užsimi, užsimti. Bėgimas nuo žemės e, atrodo grežiasi priešingą kryptimi, nes e, maisto gamyba tampa profesionalia veikla ir tuo galima pasinaudoti visoje Europoje. Taip pat galima ir didžiuotis, e, e, džiaugtis grįžtančių pasiždavimų ūkininkavimu, nes nuo to tai yra veiksniai, kurie yra svarbus. Jeigu maisto gamyba, tam, kad maisto gamyba patenkintų žmonijos poreikius, ji turi būti tvari, e, jis turi būti tvarus išauginti e, dvi sėklas ten, kur anksčiau augo viena, yra didžiulis e, pasiekimas. Tačiau reikia, kad e, ta dirva būtų tvari ir saugi. Taip pat vanduo turi būti geras ir energija turi būti panaudojama sąžin, e, tvarkingai ir kontroliuojamai. Ateityje aš apsilankysiu visose valstybės narėse. Galbūt šiandien kalbėjau daug. Lankydamasis valstybės narėse Aš norėčiau klausytis, siekiant to, kad e, komisijos politika pasinaudotų jūsų išmintimi. Žemės ūkė galbūt daugiau negu kitur. Svarbu susidoroti su iššūkiais ir tai apspręs mūsų ateitį. Todėl aš esu pasiryžęs, kiek aš galiu už tai būti atsakingas, e, pasinaudoti tradicijomis, e, panaudoti naujoves užtikrinti žemės ūkio ateitį ES, kad jis būtų klestintis. Ačiū. Bardzo dziękuję. Labai ačiū komisijos nariui. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems už gerą atmosferą. už tarpusavę supratimą per šią diskusiją. Diskusija buvo persunkta mintimis apie ūkininkus, apie žemės ūkį ir manau, kad tai yra gerai. Ir tai gerai bus ir mūsų tarpusavio bendradarbiavimui ateityje. Labai džiaugiuosi šiandieniniu susitikimu. Dėkuoju visiems dalyviams, komisijos nariui. Noriu priminti, kad 12.30 įvyks koordinatorių posėdis e, už uždarų durų ASP 5G3 salėje. Ir ten turėsime e, pateikti, parengti mūsų klausimų įvertinimą. Dar kartą visiems dėkoju, susitiksime 12.30 koordinatorių posėdėje 5G3 salėje. Dėkoju dar kartą komisarui.